Dabar bus pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Pirmiausiai, e, ponas Bonsignorio dėl Europos piliečių ombudsmeno rinkimų. Con questo voto il Parlamento europeo. Šiuo balsavimu Europos parlamentas išreiškė pasitikėjimą Europos piliečių ombudsmenui. Jo mandatas baigsis kartu su mūsų kadencija. Aš noriu pabrėžti, kad mums tai geras rezultatas, visiems Europos piliečiams tai geras rezultatas. Europos piliečių ombudsmenas sprendžia klausimus, kai Europos institucijos veikia nepakankamai gerai. Ombudsmenas buvo išklausytas parlamente ir pasakė, ką jis mano apie tai, kaip galima būtų gerinti jo institucijos darbą, kaip jis ketina bendradarbiauti su parlamentu ateityje. Manau, kad jo vaidmuo ginant Europos piliečių interesus ateityje bus tik tai dar didesnis. Piliečiams reikia parodyti, kad Europos struktūra yra prieinama visiems. Kartais biurokratija yra tikrai neproduktyvi, ji yra nelanksti, bet mes turime stengtis, kad taip nebūtų. ES vis labiau politizuojama bet pilietis turi ir toliau išlikti jos dėmesio centre. Todėl manau, kad ombudsmeno pareigos čia yra labai svarbios. Galbūt jis padės pagerinti piliečių santyki su Europą. Dabar žuli pranešimas, penki pasisakymai, ponas Antonijoti, vieną minutę. Pirmininkė. Manau, kad ponė Žoly patikė puikų pranešimą. Aš jį remiu visomis išgolėmis ir jį bendradarbiavo su kolegomis iš APP, rengdama šį pranešimą. Norėčiau ypač atkreipti dėmesį į vieną pranešimo dalį, kur kalbama apie kotonų susitarimo atnaujinimą, atsižvelgiant į finansų krizės padarinius ir iš kitos pusės atsižvelgiant į migracijos reiškinį. Be to, reikia atsižvelgti į nelegalios migracijos ribojimą. Nelegali migracija turi labai daug įtakos AKR valstybių ekonomikai, jie jos praranda daug darbo jėgos. Antra vertus ir ES tokia nelegali imigracija kenkia, ypač toms valstybėms, kurios su jie susiduria tiesiogiai, kaip pavyzdžiui Italija. Ir mes negalime neatsižvelgti į tas problemas ir į socialinius jų aspektus. Ponas Vangekė, ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš žolį pranešimą. Mes, žinoma, visi sutinkame su tuo, kad pranešime yra esminių dalykų, tačiau reikėtų, kad Afrika pati rastų savyje jėgų eiti tolyn ir kad iš jos neiškeliautų darbo jėga. Žinoma, tos mintys yra teisingos, bet šiame pranešime kalbama apie naują imigraciją iš Afrikos, apie imigraciją į Europą. Būtent tokia imigracija ir yra pagrindinė tos smegenų iškeliavimo iš Afrikos priežastis ta mėlynoji kortelė, kuris siūloma būtų katastrofa ir Europai, ir Afrikai. Ir tokia cirkuliacinė migracija, apie kurią nuolatos kalbama, ta ciklinė migracija yra apgaulė. Imigrantai negrįžta atgal. Jį tokiu būdu tik spartiname, didiname nelegalios migracijos mastą. Ačiū, ponė pirmininkė, mūsų darbo, darbo tvarkė šios dienos tikrai labai jau skista. Todėl, kad mes šiaip jau manevruojam po e, tokias erdves, kuriuose negalima rūpyti ir kita vertus pateikiamos kandidatūros, kaip e, šiaip jau vienintelės kandidatūros, nors mes iš tikrųjų turim 27 valstybės narės ir jų galimus atstovus. E, Ne vien komisija šiaip jau gali imtis teisės aktų iniciatyvos ir, ir kitos institucijos tai gali. Bet e, šiaip ar taip e, mes šiaip ir taip turim būti atskaitingi savo rinkėjams ir būtent rinkėjai turėtų spręsti, kas, e, kas turėtų valdyti Europą. Nes šiaip ar taip juk, nepamirškim, mūsų kontinentas eksportavo į kitas pasaulio šalis e, valdymo tam tikrus principus, demokratijos principus, o dabar tuo tarpu vėlgi mūsų kontinente imamasi tokių veiksmų, kuriais pakertamas mūsų patikimumas. Ponas Kamalgos, vieną minutę. Pone pirmininkė. Dabar, kai kalbam apie ES ir AKR santykius, Tai pirmas e, žingsnis būtų e, iš, išvesti žmonės iš skurdo. Kai kalbėjausi su at, tų šalių AKR šalių atstovais, tai jie skundėsi, kad po 40 metų juos dar kamavo socializmo socializmo įvairios bėdos, tai yra perreguliuojama ekonomika ir panašiai, bet to kai kurios šalys skundėsi dėl priekybos barjerų, kurie kenkia e, jų priekybai ir apskritai tai visą tai prisideda prie skurdo. Tad e, iš tikrųjų Šiaip jau labai malonu, kad panaikinami tarifiniai barjerai ir tikiuosi, kad ES padės besivystančioms šalims geriau eksportuoti produktus į ES, nes juk pirmos kovos su skurdu priemonės tai verslumo skatinimas ir ūkio priemonės. Toliau. Ponas Klais. Ačiū pirmininkė. 31 žoly pranešimo straipsnis. Jo nuostatų pakanka, kad balsuotume prieš šį pranešimą. Aš raginu komisiją, <clears throat> tiksliau ten kalbama apie migracijos rautų e, supaprastinimą ir e, supaprastintą vizų išdavimą. Cirkuliuojamoji migracija iš tikrųjų realiame pasaulyje neįmanomas dalykas, jos niekada nebus, nes imigrantai gauna e, leidimą tam tikram laikui apsigyventi Europoje, tačiau iš tikrųjų jie po to negrįžta namo ir lieka nelegaliai. Taigi šis pasiūlymas yra nelegalios migracijos skatinimas, komisija ir parlamentas tai puikiai žino, tačiau ši savoka ir toliau yra vartojama, naudojama, nes mes vadovaujamės iliuziją, kad migrantai po tam tikro laiko tarp grįž į savo tevinės. Ponas Keli vieną minutę kalbės. mr president with your permission Ačiū, ponė pirmininkė. Pateiksiu informacijos dėl laiko laikymosi, nes per daug dažnai šiuose rūmose kalbėtojai viršyje jiems skirtą laiką, kiti netgi dvigubai užima laiko. Todėl tikrai pirmininkė turėtumėt pasinaudoti savo prerogatyvomis, kad kalbėtojai laikytųsi nustatyto laiko ir tai būtų, taip pat turėtų būti taikoma spontaniškų pasisakymų atveju. Neužsis 3 orą to pojimą. Ačiū. Mūsų posėdis yra nutraukiamas dabar ir tęsis nuo 15 valandos.